politiką, kad imtumėmės gyventi tokią politiką, kuri vertintų darbą ir padėtų kurti darbo vietas. Ponas Paška, ponas komisijos nariai, ponas tarybos pirmininkė, Europos taryba.